Good morning, everybody. Labas rytas visiems. I am very happy. Man labai malonu, kaip pirmajam Europos parlamento vicepirmininkui, pasveikinti jūs šiandieną atvykusius į Europos parlamentą. Tai yra ketvirtoji, er, e, ketvirtoji rengiama tarp parlamentinė savaitė Europos parlamente. Buongiorno. Taigi, sveiki visi atvykę ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti Europos komisijos pirmininkui, ponui Žanui Klodui Junkeriui, už tai, kad jis atvyko šiandieną pas mus į šį renginį. Ponas Šulcas, Europos parlamento pirmininkas, yra pakeliu iš Londono. Jis turėtų atvykti už pusvalandžio, kadangi dabar jisai atvyksta, kaip sikis, iš susitikimo su e, Britanijos premjeru Cameronu. Šis plenarinis posėdis yra pirmasis renginys, e, kuriuo pradedama Europos tarparlamentinė savaitė, tai yra Europinio semestro konferencija. Na, o rytoj įvyks taip vadinamojo 13 straipsnio konferencija, kuriai bendrai pirmininkaus ir Niderlandų parlamentas. Pirmininkas Tuskas irgi planavo dalyvauti šiandieną diskusijose, tačiau dabar jisai keliauja po Europą, bandydamas parengti diskusijas, kurios įvyks Europos vadovų taryboje šį ketvirtadienį. Taigi pirmininkas Tuskas perdoda savo atsiprašymus jums. Šis posėdis, mano manimu, yra labai svarbus. Svarbus jums, kaip nacionalinių parlamentų nariams, jis svarbus ir mums, Europos parlamento nariams. Esame bičiuliai, draugai, privalome bendradarbiauti ir taip pat labai svarbu bendradarbiauti ir su Europos komisija. Pirmiausia, pristatysiu taisyklės. Norėčiau pasakyti, kad kaip įprasta, bandysime padaryti viską, kad kuo galima daugiau dalyvių galėtų pasisakyti, net jeigu mūsų posėdžiai skirtas laikas yra ribotas. Turint omenyje, kad dalyvių yra nemažai, labai maloniai jūsų prašau pasisakyti neilgiau nei dvi minutės. ir vykstant diskusijoms gali tekti mums dar labiau apriboti kalbėjimui laiką. Taigi labai prašau jūsų pasinaudoti atitinkamą kortelę, nurodančią, kad jūs norite pasisakyti. Taigi užpilkite kalbėjimui skirtą kortelę, ko galima greičiau ir perduokite ją salės tvarkdariams. Reikia tą padaryti, ko galima greičiau, nes aš koreguosiu programą ir 15-20 minučių skirsime klausimų atsakymų sesijai su Europos komisijos pirmininku. Taigi labai prašau užpildyti kalbėjimui skirtas korteles nedelsiant, jeigu norite užduoti klausimą Europos komisijos pirmininkui. Bendrai bandysime padalinti kalbėjimui skirtą laiką pagal štai kokią formulę – du arba trys nacionalinių parlamentų nariai, o po to vienas narys iš Europos parlamento pasisakys ir taip toliau. Taigi, prireikus gali tekti šią formu, form, formulę pakoreguoti e, vykstant diskusijoms. Per klausimų atsakymų sesiją pirmiausia išklausysime klausimų iš 90 parlamentarų klausimų ir tada suteiksime žodį pirmininkų Junkeriui atsakymams, po to vyks antrasis klausimų raundas ir tada užbaigsime šią sesiją. Taigi, pirmiausia ir suteiksiu žodį pirmininkų Junkeriui, o po to jūsų klausimai seks ir e, pirmininkas Junkeris pateiks atsakymus. Po šios sesijos pasisakys pirmininkas Šulcas. Prašau, žodis komisijos pirmininkui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labas rytas. Tai galbūt nėra pati geriausia savaitė surenkti tokiam susitikimui, nes Europos vadovų taryba pradės posėdžiauti ketvirtadienį ir posėdžiaus dar ir penktadienį. Taigi, dėl to vyko mano dvišaliai susitikimai su 28 ministrais pirmininkais. Taigi dėl to po pusvalandžio turėsiu išvykti. Dėl to labai atsiprašau, bet e, ne aš sugalvojau surenkti šį susitikimą šią savaitę, šita idėja nevykusi ir kitą kartą reiktų pasirūpinti, kad nebūtų surengiami tokie susitikimai per Europos vadovų tarybos savaitę. Kadangi turėsiu išvykti, aš gausiu savo kalbos ir iškart kviečiu jūs užduoti klausimus, pasisakyti. Jūs kviečiu, nes, na, europinis semestras nėra vien tik tai techninis procesas, tai yra labai politinis procesas. Ir komisija nediktuoja valstybėms narėms to, ką jos privalo padaryti, nes dėl to aš ir esu pasirengęs iš karto išklausyti jūsų klausimų, nes už pusvalandžio dėja, kaip sakiau, turėsiu išvykti. Ačiū. Kągi, pereisiu prie prancūzų kalbos. Kodėl? Todėl, kad pirmasis klausimas iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos, ponia Danielo Rua. Europos reikalų komiteto pirmininkė nacionalinėje asamblėje. Prašau, ponė, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę mums iškart pasisakyti. Taigi, ponė komisijos pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau, kur jūs esate, ponė, aš jūsų nematau. Matau, dabar matau. Taigi, man labai malonu, kad vyksta šita parlamentinė konferencija, ji vyksta reguliariai pagal tvarką, kuri buvo patvirtinta Luksemburgė. Ir man atrodo, kad labai svarbu, jog nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas kuo galima daugiau dirbtų iš vien, bendradarbiautų priimant sprendimus aktualius ES, ypač kalbant apie ekonominę valdyseną. Ir turiu du klausimus ponui Junkeriui. Pirmasis klausimas. Mums susidaro įspūdis, kad Europoje vyrauja baimė ir kad Europoje trūksta solidarumo. Ar tai, kaip mes dirbame, bandydami įtraukti nacionalinių parlamento atstovus ir piliečius, ar tai, e, nebūtų, ar tai galėtų būti tinkamas signalas mums padėti sustiprinti tą solidarumą ir kalbant apie ekonominį semestrą, ir jo pertvarka trys socialiniai dar veiksniai yra pridėti E, ekonominėme semestre, socialiniai veiksniai ir būtų labai įdomu, jeigu jūs, ponė pirmininkė, pakomentuotumėte plačiau šios tris socialinius e, rodiklius, e, elementus, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie ekonominę valdyseną, nes Europai užimtumo srityje iš tiesų reikia daugiau imtis veiksmų, ypatingai kalbant apie jaunimo užimtumą. Pone Junkeri, prašau žodis jums. ponė pirmininkė. Taip, ponė, jūs esate teisi, kad Europoje vyroja baimė, piktis ir didžiulių, didžiulės problemos e, yra užgožusios Europą. Ir e, tokie na, refleksai, aišku, yra visiškai natūralūs. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad mano, pirmini, pirmininkau, mano pirmininkaujamoje Europos komisijoje e, svarbus yra socialiniai klausimai, užimtumo klausimai. Ir aš, aišku, tikrai nesu aklas ir kurčias ir aš suprantu, kad e, kalbant apie užimtumą, augimo skatinimą, reikalinga pasirūpinti užimtumu ir mes pradėjome dėl to ir investicijų planą Tai nėra vien tik mano idėja, tai yra idėja visų tų, kurie mano, kad reikia prieš ištinkat nesėkmiai e, išsiaiškinti, kas dėl to yra atsakingas. Ir tikrai tos nesėkmės mes kol kas nepatyrėme, mes mobilizavome e, didelę sumą pinigų. Yra, vykdom, yra numatyta 40 infrastruktūros projektų 22 valstybėse dešimt, apie 10 tūkstančių mažų vidutinių įmonių gauna naudos iš investicijų plano, kuris buvo pasiūlytas e, ir pradėtas įgyvendinti aktyviai įsitraukus Europos parlamentui. Taigi, šiame Europos semestre aš tikrai daug dėmesio skiriu ir nacionaliniams parlamentams ir dėl šios priežasties mes ir susitikome šiandieną, kadangi Europinis semestras turi būti pagrystas pasitikėjimu. Labai svarbu, kad ir komisija, ir taryba, kiek įmanoma, taip pat ir Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai dirbtų iš vien kartu, kadangi kalba eina apie politinių veiksmų esminius elementus susijusius ES ateitimi. Taigi aš tikrai visada labai palankiai pasisakau apie socialinius rodiklius. Mes juos komisijoje ir ekofino taryboje pasiūlėme, būtent, kad būtų tie rodikliai, socialiniai rodikliai numatyti Europinėme semestre. Mes pasiūlėme tuos rodiklius valstybių narių vyriausybėms ir vyriausybė, visos vyriausybės beveik vienbalsiai socialistai ir liberalai pritarė tokiems socialiniams rodikliams. Juos patvirtino kaip uh, ekonominės konvergencijos ir socialinės konvergencijos priemonės. Taigi, tikimės, kad e, vyriausybės pasitelks sveiką protą ir įgyvendins tuos rodiklius, nes reikia suprasti, kad svarbus ne tik ekonominės konvergencijos ir biudžeto konvergencijos veiksmai ir elementai, bet labai svarbus ir svarbios ir tos priemonės, kurios leidžia mums realiau įvertinti socialinę padėtį Europoje, kuri dėje dažnai yra neįvertinama pakankamai. Taigi dėl šios priežasties Europos komisija pradės plačias konsultacijas kovo pradžioje, kur bus kalbama apie socialinės teisės. Tai bus būtent per tą pirmąjį semestrą vyktos diskusijos. And now... Ačiū, ponė Pirinkė. Dabar Lietuvos vardu kalbės Birutė Visaitė. Prašau. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs įtraukėte nacionalinius parlamentus į Europos semestrą. Kaip mums yra žinoma, Europa šiuo metu išgyvena kelias krizės - migracijos, pabėgėlių krizė, net, globalusis netikrumas ir ekonominės ES problemos. Argi jums, nėra žino, argi jums nėra žinoma, kad investicijų, viena iš problemų yra tai, kad trūksta investicijų, kad pajamos yra paskirstytos ne, uh, netolygiai. Kągi mes galime daryti? Aš manau, kad mes turime ne tik galvoti apie fiskalinę drausmę, bet ir skatinti paklausą valstybėse narėse. Štai koks, kokia turėtų būti mūsų užduotis. O klausimas mano būtų toks, koks būtų mūsų atsarginės planas, jei jungtinė karalystė gegužės mėnesį ar, kad, ar, ar po surinkto referendumo pasitrauks iš ES. Kągi mes darysime? Kaip po to atrodys ES? Dėkuoju. E, madam. Pone, jūs kalbėjote apie du dalykus. Pirmoje dalyje jūs kalbėjote apie investicijas ir jų stoką Europoje, o antroji jūsų pasisakymo dalis buvo susijusi su Junktinė karalystė. Nes jūsų pirmosios dalies aš noriu pasakyti, kad tos valstybės narės, kurios turi šiek tiek manevro laisvę savo biudžetuose, gali juo pasinaudoti tam, kad galėtų skatinti vartotojų paklausą savo šalyse. Nes uh, tai atitinka fiskalinius tikslus. O tai, ką mes darome gyvendinami investicijų planą, yra visiškai kitas dalykas. Mes stengiamės surasti privačias lėšas, kurias galima būtų investuoti į viešuosius projektus. Tai yra kitokio pobūdžio projektai. Ir komisija rengia konkrečioms valstybės narėms skirtas e, rekomendacijas. Jos bus pateiktos gegužės mėnesį. Kitą savaitę mes pateiksime da, e, ataskaitas apie patėtį konkrečioje šalyje ir po to galvosime apie konkrečias rekomendacijas. Dabar Junktinė karalystė. Aš e, po kelių minučių uh, susitiksiu dar kartą su Junktinės karalystės ministru pirmininku. Mes jau buvome susitikę keturis, penkis kartus. Taip pat kalbėsiuos ir su Europos vadovų tarybos e, e, pirmininku. Mes išnagrinėsime įvairius pasiūlymus, e, kalbėsime apie tai išsamei ketvirtadienį ir penktadienį ir tuomet spręsime, ar galime pritarti. Da, tam, kas yra siūloma šiuo metu ar ne. Ir aš ir ponas Tuskas pateikė savo pasiūlymus Britanijos ministrui pirmininkui ir mes tarsimės. Šiuo metu dar negal, neturiu atsakymo. Jei aš pasakyčiau, kad mes turime atsarginį planą, tai reikštų, kad Europos komisija yra pasiruošusi svarstyti tą variantą, kad Junktinė karalystė gali pasitraukti iš Europos Sąjungos. Ir todėl mes neturime atsarginio plano. Mūsų planas yra pagrindinis. Tas planas A yra tai, kad Europos, e, Junktinė karalystė turi likti Europos Sąjungoje. Del signor Pedro Saura. Toliau ponas Pedro Saura. Ispanijos deputatų kongreso narės. Prašau, dėkoju. Labas rytas. Aš norėjau skirti klausimą Europos vadovų tarybos pirmininkui. Norėjau pasakyti, kad pasaulyje kėla daug ekonominių problemų. Ir struktūrinės problemos yra tikrai labai svarbios. Atsirado naujas normalumas, vidutiniškumas ir dėl to reikia keisti politiką, reikia uh, tarptautinio koordinavimo, reikia koordinuoti ekonominę politiką. Ir e, mūsų manimų tas koordinavimas fiskalinės politikos rytyje yra labai svarbus. Pastaraisiais mėnesiais naujoji Europos komisija parengė fiskalinio koordinavimo paketus. Ir aš norėjau paklausti Europos vadovų tarybos pirmininko, štai dėl ko būtent jam skiriau tą klausimą. Norėjau jam pasakyti, kad paskutinėme pakete, kurį parengė komisijos narys Moskovici, kuriame yra taip pat ir fiskalinio koordinavimo strategija, kuriame kalbama ir apie dvigubą apmokestinimą. Norėjau pasakyti, kad taryba neturėtų mažinti tarybos ambicijos kur, prisidėti prie to koordinavimo, politikos koordinavimo, nes manau, kad pasaulio ekonominė, ekonominės problemos ir Europos ekonominės problemos turi struktūrinės priežastis, kilo dėl struktūrinių priežasčių. Žinoma, reikia naujos fiskalinės politikos, bet ją reikia tinkamai koordinuoti pasaulinio ir Europos lygių. Dėkoju. Pone parlamento nary. Iš tikrųjų, politikos koordinavimas yra labai platus klausimas ir todėl reikia taip pat galvoti plačiai, kai kalbame apie ekonomikos politikos koordinavimą ir fiskalinė politika kelia problemų šiuo metu. Dėl to, kad reikia kai ką keisti ir tai daryti nėra lengva. Ir komisija savo gairėse yra išsakiusi labai aiškę poziciją. Mes manome, kad fiskalinę politiką reikia koordinuoti, mes pateikėme kelis pasiūlymus, pavyzdžiui, siūlome automatiškai keistis informaciją apie susitarimus dėl mokesčių. Ir, ir dėl kitų mokesnių klausimų. Jūs visiškai e, teisingai sakėt, kad reikia kreiptis į tarybą, nes būtent taryboje, e, okaufinė, bus nagrinėjami komisijos pateikti pasiūlymai. Mes jau žinome, kad valstybės narės neįtin entuziastingai prieėmė mūsų pasiūlymus. Ir Ir valstybės narės turi pris, suprasti, kad joms tenka atsakomybė šiuo klausimu. Ir aš tikiuosi, kad valstybių ir vyriausybių vadovai prisims joms tenkančią atsakomybę. Dėkoju. Dar vienas klausimas ir po to komisijos pirmininkas e, apibendrins e, diskusiją. Prašau, klausimų yra skirta viena minutė, nes mes norime, kad komisijos pirmininkas po to galėtų dar atsakyti. Ponas Joker Pos iš Bundestago. Pone pirmininkė. Aš manau, kad reikėtų pasidžiaugti tuo, kad mes susitinkame čia būtent šią savaitę. Nes mes, nacionalinio parlamento atstovai, galime šiandien išsakyti jums savo susirūpinimą dėl to, kas vyksta Europoje. Ir aš manau, kad Europos vadovų taryba turėtų atsižvelgti į mūsų pastabas E, aš suprantu, kad jūsų darbo tvarkė yra labai tempta, bet aš manau, kad šis susitikimas rungtas labai tinkamų laikų. Labai gerai, kad susitinkame prieš tarybos posėdį. Mes pastaruoju metu girdime daug gandų, kalbama, kad e, kai kurius e, valstybių ir vyriausybių vadovai nebenori toliau integruoti Europos jie tam priešinasi. Panašu, kad nemažai valstybių narių nori, kad tokia situacija, kurią mes turime šiandien, tęstusi kuo ilgiau. Dar vienas dalykas. SPD pirmininkas neseniai pasakė kalbą apie Europos ateitį. Ir toje kalboje jis kalbėjo apie tai, kad kiekviena valstybė narė turi pasinaudoti savo turimais pranašumais tam, kad sustiprintų Europą. Ir be abejo, Europai reikia investicijų, bet kartu negalima teikti, kad šiuo metu dėl vykstančių pabėgėlių mes negalime nieko daryti. Ir dar vienas dalykas. Mokestinis dempingas. Aš manau, kad Niderlandai, kurie pirmininkauja Europos Sąjungo, šiuo metu turi labai gerą galimybę. Jie turėtų pasitelkti savo patirtimi tam, kad uh, įveiktų pagaliau mokestinį dempingą Europoje. Pane Irini Garydo iš Ispanijos parlamento. Labas rytas. Pirmiausia, aš labai Trumpai norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiame susitikime, kuriame mes kalbėsime apie Europos semestrą. Ir aš norėčiau užduoti klausimą ponui Junkeriui. Prieš kelias dienas Jūs trumpai apibendrinote tai, ko siekiama įgyvendinant strateginių investicijų fondą. Jūs e, ketinate pritraukti daugybę lėšų, e, gyvendinti 42 svarbius e, projektus ir iš jų šeši bus įgyvendinami Ispanijoje. Ir mane neramina tai, kad šiuo metu mūsų ekonominis augimas yra sulėtėjęs. Ar tai nepaveiks neigiamai jūsų planų įgyvendinti fondo? Toliau e, Graikijos parlamento atstovas. Labas rytas. Pone pirmininkė, kaip ir sakė jau kolegos, Europos Sąjunga neišgyvens, jei mes e, remsimės, e, kursime savo ateitį pasiremdami tik ekonominius rodiklius ir galvodami apie nuolatinį taupimą. Man atrodo, kad e, tai, ką jūs siūlote, ta jūsų šoko terapija žlugdo iš tikrųjų mūsų ekonomiką. Pusantro milijono žmonių neturi darbo mano šalyje. Yra ir dar vienas dalykas – Graikų kalboje yra posakis, kad kai drambliai pešasi, tuomet e, sutraiškomos yra varlės. Ir mes tą ir matome dabar. Matome, da, ko iš mūsų reikalauja Tarptautinis valiutos fondas negailestingai. Ir kartu mes turime įveikti migrantų e, krizę. ES turi elgtis tolerantiškai, e, bet kai kas kalba apie tai, kad reikia uždaryti sienas. Bet kaip jūs tai savo įsivaizduojate, kaip galima bus e, užkirsti kelią tiems milijonams žmonių, kurie bėga nuo karo? Juk visos valstybės narės prisimtų čia, turėtų prisimti čia atsakomybę. Turėtų parodyti ir solidarumą. Ir turėtų elgtis humaniškai. Kolegos, aš manau, kad Europos parlamentai turėtų turėti kur kas platesnį, didesnį e, vaidmenį, sprendžiant visas šias krizės. Be to ir nacionalinių parlamentų atstovai turėtų lankytis Europos parlamente kur kas dažniau tam, kad galėtų jums e, paaiškinti, ką žmonės valstybėse narise mano apie šiandienos problemas. Dėkuoju toliau Lordų, Junktinės karalystės Lordų rūmų atstovė. Ačiū, ponė Pirnkė, ir dėkoju už tai, kad leidžiasi mums duoti savo klausimus. Labai trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti Jūs su tuo, kad Jūs nerengėte atsarginio plano Junktiniai karalystiai. Na, iš mūsų perspektyvos mes tikimės, kad Junktinė karalystė nepasitrauks iš Europos. Uh, Sąjungos. Mano komitetas parengė pranešimą dėl to, kas gali įvykti e, įgyveninus penkių pirmininkų pasiūlymą. Kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų galima bus juos įgyvendinti, ypač išmėti, kad 8 metai tęsiasi recesija ir galima būtų tą planą įgyvendinti iki 2025 metų. Europos semestras yra iš tikrųjų tokių valstybių narių, kuriuose yra einamosios sąskaitos perviršys, o ne, o ne deficitas. Ir ar jūs galite pasiūlyti, kaip reikėtų elgtis su tomis lėšomis? Ir dar vienas klausimas. Ar jūs neturite planų sukurti eurozonos išdo, kaip buvo siūloma kažkada? Ir kai tai visiškai atitiktų tai, ką jūs sakėt apie fiskalinę konvergenciją. Ir paskutinis klausimas. Europos parlamento komisijos pirmininkas, ponas Rodrygė, ponė Rodrygės. Ačiū, ponė Pirinkė, dėkoju už tai, kad jūs pas mus atvykote. Situacija šiuo metu iš tikrųjų labai sudėtinga, tą žinome ir mes, ir jūs. Ir aš kalbėsiu kaip Europos parlamento pranešėja atsakinga už pranešimą dėl augimo. Dėl metinės augimo ataskaitos. Aš esu įsitikinusi, kad mūsų parlamentas patvirtins pranešimą kuriame ekonominė ir socialinė, ekonominė ir socialinė konvergencija bus skiriama daugiau dėmesio. Europos komisija kaip, ka, kaip, kaip tik tą ir pasiūlė padaryti. Ir mes sutarėme, kad ekonominiai, ekonomi, socialiniams rodikliams reikia skirti tiek pat dėmesio kaip ir ekonominiams rodikliams. Ir mes Tikimės, kad tai galima bus padaryti, ypač gyventinant investicijų planą ir kuriant naujas darbo vietas. Mes manome, kad kad ekonominis ir socialinis postumis mums yra reikalingas tam, kad mes galėtume įveikti tas įvairias krizės, su kuriamis šiuo metu susidurėme. Ir aš manau, kad ES žengia teisingų kelių. Aš nebejoju, kad mums pavyks puikiai bendarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir todėl aš norėčiau dabar jūsų paklausti, ar mes galėtume su Europos komisija bendarbiauti uh, e, sistemi, uh, sistemingai, tam, kad galėtume žengti į priekį. Dėkuoju, iš karto sutikiu žodį Europos komisijos pirmininkui ponui Junkeriui tam, kad jisai galėtų atsakyti jūsų klausimus. Bet ir jisai taip pat, pagal tikiuosi, pakomentuos ir Europos parlamento, Europos komisijos ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo galimybės. Penki kolegos pateikė klausimus, pasisakė, bet iš tikrųjų tų klausimų buvo daugiau. Ir laiko neturime daug ir todėl aš e, stengsiuosi e, kreiptis į tuos, kurie uždavė klausimus e, ir pakomentuosiu tai, tai, tai ką, ką jie sakė. Ponas Pos sakė, kad, kad yra, tam, yra tam tikrų valstybių narių yra svarbių valstybių narių vadovai, lyg darydamas prielaidą, kad kiti yra mažiau svarbus. Aš manau, kad taip nėra. Ir esu įsitikinęs, kad penkių pirmininkų pasiūlymai yra pasiūlymai, kuriuos reikia rimtai svarstyti. Ir Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų turėti galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Ir mes matome, kad Europos parlamentas išsakė savo nuomonę, į kurią mes atsižvelgėme. Ir jei Europos parlamentas nebūtų pateikė savo pasiūlymų, tuomet tekstas būtų buvęs kitoks. Taip, iš tikrųjų, ne, visi, ne visi valstybių vyriausybių vadovai sutarė, ypač kai kalbame apie garantijas, kurias reikia suteikti ir yra. Yra beje ir tokių valstybių narių, kurios nenorėjo gyvendinti komisijos pasiūlymų. Yra kai kas e, pasisakė prieš mūsų išsakytas mintis. Bet e, reikia pirmiausia gerai įsiskaityti į pasiūlymus ir suprasti, kad garantijų nereikės suteikti jau rytoj. Ne, bus taikomas laipsniškas procesas. Ir pradžioje bus naudojamos nacionalinės lėšos. Mes manome, kad mums reikia Europoje daugiau solidarumo. Yra kelios valstybės narės. kurios iš tikrųjų turi biudžeto perviršių. Ir tas lėšas galima naudoti investuojant savo šalyje ir taip skatinant paklausą. Ir komisija be abejo gali pateikti pasiūlymą apie tai, kaip tai galima būtų daryti. Mes matome, kad šiuo metu kai kur trūksta investicijų, ypač vietos lygmenių. Ir todėl tos tokios lokalinės vietos investicijos yra labai reikalingos. Valstybės narės šiandien investuoja 17 procentų mažiau nei 2007 metais, tai yra prieš prasidedant krizai. Ir aš manau, kad e, iš tikrųjų čia galima kalbėti ir apie migrantų krizę. Nes e, nacionaliniai parlamentai taip pat svarsto da, tai, kaip jo, e, valstybės narės galėtų prisidėti prie šios krizės sprendimo ir tos diskusijos vyksta kartu su diskusijomis susijusiamis su Europos e, semestru. Mokestinis dempingas. Taip, iš tikrųjų pastaraisiais metais daug apie tai buvo kalbėta. Europos komisija pateikė savo pasiūlymus apie tai, kaip galima būtų reaguoti į šį reiškinį. Ir Niderlandai pirmininkantis Europos Sąjungoje šiuo metu daro viską, kad tie pasiūlymai būtų kuo skubiau įgyvendinti. Ir mes tikimės, kad ir toliau galėsime sėkmingai su Niderlandais bendradarbiauti šiuo klausimu. Toliau kolega iš Ispanijos kalbėjo apie tai, kaip bus įgyvendinamas strateginių investicijų planas. Iš tikrųjų, mums reikia kuo skubiau pritraukti kuo daugiau viešųjų ir privačių lėšų tam, kad galima būtų investuoti valstybėse narėse. Iš tikrųjų, mūsų augimas yra dar neatsigavęs, tačiau aš nematau čia jokio ryšio su investicijų planu. Aš netgi pasakyčiau taip, kad kuo silpnesnis ekonominis augimas, tuo didesnis turi būti mūsų noras įgyvendinti investicinės programas. Ir aš tikiuosi, kad mes e, dirbsime ne tik trejus metus, bet e, e, galvosime tikrai apie kur kas ilgesnį laiką, kuris yra ilgesnis nei likęs šios komisijos darbo laikas. kolegai iš Graikijos aš norėčiau pasakyti, kad mes nepasisakome už taupimą, bet kokią kainą. Ne, mes nenorime, kad būtų taupoma per daug ir nemanome, kad taip galima bus išspręsti ekonominės problemas. Ne, mes pasisakome uh, už tai, kad būtų reformuojami viešieji finansai, kad būtų reformuojam vykdomas struktūrinės reformos, kaip ir numatyta pagal Europos semestro procedūrą, ir kad reikia da, a, skatinti investicijas. Taigi, da, fiskalinė drausmė, struktūrinės reformos ir a, investicijus. Štai kokie yra trys dalykai. Ir aš nemanau, kad čia taip pat reikėtų painėti tą klausimą su išorės sienų kontrolę. Mes pateikime savo pasiūlymus ir mes arba turime veikti kartu, arba a, kiekviena valstybė narėje turės žengti savo keliu, kaip beje kai kas ir bando šiuo metu. Europos komisija pasiūlė planą dėl pabėgėlių perskirstimo. E, tai yra tie pabėgėliai, kurie atvyko jau pas mus. Mes taip pat e, pateikėme pasiūlymus dėl išorės sienų kontrolės sustiprinimo. Taip pat ir pateikėme e, pasiūlymą dėl to, kaip reikėtų bendrabiauti su migrantų kilmės šalimis. Štai taip mes bandome uh, įveikti tą situaciją, kurioje atsidūrime šiandien. Pone Rodrygės, aš visiškai jums pritariu. Aš jums pritariu ir šiandien, kaip beje ir visada anksčiau jums pritardavau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju jums už įdomius atsakymus. Ir jūs kalbėjote apie tai, kaip galima būtų viena vertus e, mažinti viešai įsiskolinimą, viešą, viešą, viešasias skolas ir kaip kartu galima būtų suteikti naują pagreitį ekonominiam augimui. Tai yra du tokie svarbus ramšiai. Europos parlamento pirmininkas yra pakeliui ir jo kalba, jo kalba mes baigsime pirmąją mūsų sesiją. Ir toliau norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip mes dirbsime toliau. Po pirmosios plenarinės sesijos vyks antrasis plenarinės posėdis, kuriame bus kalbama apie 2016 metų Europos semestro ciklo politinius prioritetus. Ta teminė diskusija vyks čia, šioje salėje. Ponas e, Roberto Gvaltieri, Europos ekonominių ir pinigų reikalų komiteto pirmininkas ir Tomas Handel, Europos parlamento užimtumų ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, pirmininkaus šiai teminė diskusijai. Taip pat joje dalyvaus Europos komisijos uh, pirmininko pavaduotojas atsakingas už eurą ir socialinį dialogą ponas Valdis Dombrovskis ir Europos komisijos narys atsakingas už ekonominius ir finansinius klausimus Pieras Moskovisi dalyvaus šioje sesijoje. Po to pirmą valandą, pirmą valandą mes padarysime pertrauką, po to vėl, vėl po to pietausime ir vyks frakcijų posėdžiai. Ir trečią valandą prasidės e, tarp parlamentinių komitetų posėdžiai. E, vieną iš jų rengia ekonominių ir pinigų reikalų komitetas. Tas posėdis vyks salėje PHS 3C050, tai yra priešais esanti e, salė. Taip pat vyks dar vienas posėdis, tarp parlamentinio komiteto posėdis, kurį rengia užimtumų ir socialinių reikalų komitetas. Bus kalbama apie da, tai, kas yra triguba A. Kitaip tariant, apie socialinės teisės ir e, atlyginimų nustatymo bendrus mechanizmus. Šis posėdis vyks salėje Jan 4Q1. Dar vienas posėdis, kuris prasidės 15 val. E, yra surinktas biudžetų komiteto posėdžio. Komiteto jame bus kalbame apie ES ir, nacional... ir valstybinarių lūkesčius apie tai, kaip galima būtų padinti demokratinį e, atskaitingumą, vykdant e, dėrybas dėl kitos daugia metės finansinės perspektyvos. Ir tas posėdis vyks salėje Jan 6Q2. Ir aš norėčiau pasakyti, kad jei kas nors iš jūsų nori pasisakyti, užduoti klausimų, reikia va štai šitą dokumentą užpildyti ir perduoti salės tvarkdariams. Reikia pažymėti, iš kur jūs esate, iš nacionalinio parlamento iš, ar Europos parlamento, taip pat nurodyti savo pareigas ir politinę partiją. Klausimas galima teikti e, pirmininkui Šulcui arba ponui Dombrovskijui, komisijos atipirmininkui, arba komisijos nariui ponui Moskovisi. Aš manau, kad labai svarbu mums yra bendradarbiauti, dirbti kartu. Kartais gali susidaryti įspūdis, kad, kad nėra tinkamo ryšio tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga. Pagal sutartis mes privalome bendradarbiauti, bendradarbiauti dėl to, kad teisė, teisėkura ir subsidiarumo principai yra du labai svarbus dalykai. Ir jie yra tvirtinti sutartyse. Ir aš manau, kad Ir mes, ir jūs puikiai tai suprantame. Mes, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai turi dabar bendradarbiauti, ypač dabar, kai išgyvename įvairias krizės, kurias turime įveikti. Reikia nepamiršti ir terorizmo, su juo reikia kovoti, reikia taip pat spręsti ir, ir migrantų krizę ir visi kartu turime sutelkti savo pastangas tam, kad galėtume įveikti visas šias krizės, to laukia iš mūsų, mūsų piliečiai subsidiarumo principas. Jis yra svarbus ir tą supranta ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai. Be to, jis rūpi ir mūsų piliečiams. Todėl mes turime daryti viską tam, kad ateityje galėtume gerai bendradarbiauti, tam, kad galėtume surasti bendrus sprendimus, kurie padėtų mums susitvarkyti su labai rimtais nūdnios iššūkiais. Čia galima paminėti ir ekonominę krizę, kurios dar mes neįveikime. Ponas Dragė, Europos centrinio banko vadovas, yra pasakęs, kad reikia tęsti konsultacijas tam, kad galima būtų pasinaudoti labai labai e, iš e, lėto, e, labai pamažu gerėjančią situaciją, tam, kad galėtume pristraukti kuo daugiau investicijų. Taigi turime daug bendrų uždavinių ir aš manau, kad uh, Mes turime bendradarbiauti. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija ir mes privalome bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. E, turime renkti daugiau posėdžių, turime e, e, ne tik užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus į tuos klausimus, bet ir geriau bendradarbiauti. Europos parlamento pirmininkas ką tik atvyko ir aš leisiu jam pabaigti mūsų pirmąją sesiją. Klausimų buvo labai daug, ponė pirmininkė. Bet aš iš karto jums ir suteiksiu žodį, prašau. Dėkoju, ponė Tajanė, dėkoju ponios ir ponai už tai, kad tikrai uh, parodėte savo kantrumą ir už tai, kad dalyvaujate šiandienos posėdėje. Labai atsiprašau už tai, kad vėluoju į šiandienos e, posėdį. Norėčiau padėkoti Antonijui Tajanį už e, tai, kad e, mane pavadavo. Labai trumpai norėčiau Jums paaiškinti, kodėl negalėjau dalyvauti šios sesijos pradžioje. Nuo 9 iki 10 valandos e, diskutavau su ponu Cameronu ir rengiamės Europos vadovų tarybai. Deja, ponas e, Cameronas e, E, susidūrė su problemomis Paryžiaus oro uoste, todėl atvyko pusvalandžių vėliau ir dėl to mūsų diskusijos e, šiek tiek nusikėlė. E, taigi būtent dėl to vėluoju šį posėdį, aš tikiuosi, kad jūs tai suprantate, teko diskutuoti su ponu Davidu Cameronu apie Europos parlamento poziciją ketvirtadienį vyksiančiame Europos vadovo, vadovų tarybos posėdėje. Taigi mes, žinoma, aptarsime tos tarybos metu ir Britanijos, Junktinės karalystės, likimo Europos Sąjunga, Sąjungoje klausimą. Tikrai labai svarbu, kad Europos parlamentas diskutuotų su nacionaliniais parlamentais, kad mes aptartume Europos semestro klausimą ir 13 fiska, fiskalinio, fiskalinės sutarties straipsnį Bet e, taip pat ir diskusijos su ponu Cameronu yra labai svarbios. Taigi, manau, kad e, e, jūs tikriausiai domina, tai būtent ką mes aptarėme su ponu Cameronu. Jūs tikriausiai žinote, kad Junktinės karalystės vyriausybė norėtų keisti sutartis e, e, ten, kur rašoma, kad ES turėtų tapti nuolatos glaudesnė, vis glaudesnė ES e, žmonių ir piliečių sąjunga. Jungtinė karalystė norėtų, kad ši frazė nebūtų privaloma Jungtinė karalystė ir būtent kai ateityje bus peržiūrėta ši nuostata, kad bus peržiūrėtos sutartys, būtent Junktinė karalystė norėtų, kad ši e, frazė taptų neprivaloma. Junktinė karalystė. Aš manau, kad e, Europos vadovų tarybos posėdžio metu mes aptarinėsime, aptarsime šį klausimą, todėl kad valstybės narės turi skirtingas pozicijas, jų nuomonės skiriasi. Nors kai kuriuose srityse mūsų politika sutampa, vis dėlto mes turime, taip, mes turime bendradarbiauti vis labiau, tarkim, kalbant apie bankų sektorių, apie e, finansų rinką, tai bankų sektoriuje mums reikia vis dar labiau glodesnės sąjungos. Mums e, nereikėtų nutoti vieniems nuo kitų, valstybės narės neturėtų e, turėti vis, la, vis skirtingesnių pozicijų. Mums reikėtų vis labiau integruotos rinkos Taigi aš esu tikras, kad diskusijų tarp valstybių narių bus tikrai daug. Ir manau, kad Europos parlamento narių dauguma, ko gero, pasisakys už tai, kad ateityje nereikėtų peržiūrėti sutarčių tam, kad būtų prarasta ta frazė, kur rašoma, kad sąjunga turi būti vis glaudesnė. Žinoma, peržiūrint sutartis e, būtų galbūt daroma ir kitokių pakeitimų. Ir tai turėtų būti platesnio paketo dalis. Taip pat šį rytą dar diskutavome apie eurozonos ir ne eurozonos valstybių ryšius, e, nes tos valstybės taip pat dalyvauja bendrojoje rinkoje Europos Sąjungoje. Ir jos tai daro vadovaudamosi sutartimis. Taigi, mano manimu, jungtinė karalystė turėtų likti bendrojusios rinkos dalimi, nors ir nėra eurozonos narė. Jungtinės karalystės ekonomika yra viena iš svarbiausių pasaulyje, ji tikrai daug prisideda prie ES biudžeto. Jungtinė karalystė yra stipri bedrosios rinkos e, dalis ir e, aš manau, kad Junktinė karalystė tikrai teisingai teigia, kad bendroje rinkoje niekas neturėtų būti diskriminuojamas tik dėl to, kad, tarkim, nusprendžia neprisijungti prie eurozonos. Manau, kad tai yra tikrai pateisinama pozicija, bet tuo pat metu reikėtų pastebėti, kad eurozonos valstybės teigia, kad e, eurozonos glaudesnis bendradarbiavimas egzistuoja ir um, kad tokio bendradarbiavimo neturėtų tvirtinti, peržiūrėti ne eurozonos valstybės narės. Taigi neturėtų egzistuoti kažkokios veto teisės prieš eurozonos sprendimus. Manau, kad mes tikrai surasime tinkamą kompromisą. Bet vienas dalykas turėtų būti aiškus. Euro zona ir bendroji rinka remiasi Europos sutartimis, o Europos sutartys yra labai aiškios, formuluotės yra aiškios. Ten pavyzdžiui rašoma, kad Europos sąjungos valiuta yra, euro, zon, yra euras ir jungtinė karalystė, kaip ir Danija, turi e, pasirinkę opt-out mechanizmą, tai yra, kad gali netaikyti kažkokių nuostatų. Švedijos atvejais dar kitoks, bet vis dėlto mes dirbame remdamiesi sutartimi. Taigi tos valstybės, kurios turi e, išimčių, e, neprivalo e, prisijungti prie euro zonos, įsivesti euro. Tai būtent e, tos valstybės, kurios nepasirašė fiskalinių susitarimų, Nedaug tų valstybių, kurios yra prisijungusios prie eurozonos, turi tų išimčių. Taigi aš manau, kad mes tikrai pasieksime susitarimą. Taip pat mes norime, kad ES institucijos ar valstybės narės geriau bendradarbiautų. Jau metai laiko mes diskutuojame. Trys institucijos, būtent parlamentas, komisija ir taryba, diskutuoja apie tarp institucinį sustarimą dėl geresnės teisėkuros. Na ir būtent tame susitarime mes turime didelį Junktinės karalystės sąrašą būtent e, apie tai, kad reikėtų sumažinti naštą mažoms ir būtinėms įmonėms, kad reikėtų atsisakyti nereikalingo reglamentavimo, kad reikėtų sumažinti reglamentų skaičių. kad reikėtų mažinti įgyvendinimo ir deleguotojų aktų skaičių. Na ir dėl to yra susirūpinimo. Taigi mes rengiame tą susitarimą, kurį dar turi patvirtinti parlamentas. Parlamento didžioji dalis jau jam pritarė, e, bet e, dar reikia taip pat komisijos ir tarybos e, nuomonės. Taigi prieš darybą, dar reikia aptarti ir e, šį klausimą. Na ir paskutinis e, dalykas. E, vienas dalykas, kuris daro įtaką visiems parlamentams, tiek nacionaliniams, tiek, tiek Europos parlamentui, tai yra gerovės valstybės socialinių išmokų klausimas. Būtent kai kuriuose valstybėse šioje srityje kyla problemų, todėl kad norima apriboti tas e, išmokas, bet e, kaip tai galime padaryti, neapribojant e, judėjimo laisvės, kaip galime užtikrinti, kad nebus diskriminacijos atveju. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Bet reikės nepamiršti dviejų principų. Manau, kad dėl jų abejoti negalime. Bendroje rinkoje turi būti užtikrintas laisvas judėjimas Tai yra, tai yra Europos piliečių galimybė gyventi bet kurioje Europos Sąjungoje, Sąjungos šalyje ir galimybė būtent dirbti toje šalyje. Negalime, dis, negalima diskriminuoti dėl tautybės, lyties arba odos spalvos. Taigi negalima diskriminuoti taip pat ir dėl kilmės šalies vis dėlto reikėtų siekti pusiausvyros. Valstybės, valstybė narė turi, galimybę, turi turėti galimybę um, būtent užtikrinti, kad nebus piknaudžiavama jo sistema, bet ji tuo pačiu turi užtikrinti, kad nebūtų diskriminacijos atveju. Taigi ketvirtadienį bus labai įdomios diskusijos ir e, išvados, tos tarybos išvados e, būtent bus paverstos e, teisės aktais. Aš labai aiškiai pabrėžiau, kad norėtume, kad pamatiniai princip, pamatinių principų, kurie yra startyse, būtų laikomasi. Tai darys įtaką ir jūsų nacionaliniams parlamentams, nes būtent tokie sprendimai daro tiesioginę įtaką nacionaliniams parlamentams. Ponios ir ponai, šį rytą, to, tokios, tokios buvo pagrindinės temos, kurias aptariau šį rytą, norėjau su jumis, jomis pasidalinti. Todėl, kad visi teigia, kad reikia dėti pastangas tam, kad ES išliktų vieninga, nesiskaldytų. Tikrai mes tikrai būsime stipresni, jeigu ir Junktinė karalystė bus ES Sąjungoje. Ir Jungtinė karalystė bus stipresnė, jeigu ji liks Europos Sąjungoje. Na ir žinoma, sunkiausia yra aptarti smulkmenas deklaracijos kažkokie teiginiai, kad bus imtamasi, imamasi veiksmų yra um, vienas dalykas, o tikri veiksmai yra kitas. Taigi, jungtinės karalystės likimas bus nuspręstas referendume. Ir tuo pačiu ketvirtadienį reikės taip pat aptarti ir pabėgėlių krizę. Turime taip pat ir neišspręstą Sirijos klausimą. Pokyčiai Sirijoje, žinoma, kelia didžiulį susirūpinimą, jūs tai žinote, konfliktas tik intensyvėja. Vis daugiau civilių žūsta tame kare ir spaudimas daromas mums visiems Mes turime užkirsti kelią kariniai eskalacijai. Turime užtikrinti, kad visos konflikto šalys diskutuotų Ženevoje. Tikslas yra labai sudėtingas, bet tai yra vienintelis būdas, kaip galime šią problemą išspręsti. Sirijoje karinės sprendimas nėra įmanomas, nors tai ir sudėtinga. Prisiminkite, kad Turkijos vyriausybė taip pat dalyvaus ketvirtadienio posėdėje ir mes su ją aptarinėsime pabėgėlių klausimą. Mes turėtume kalbėti su Turkija taip pat ir apie karinę deeskalaciją, karinių veiksmų mažinimą Sirijoje. Na, žinau, kad šie klausimai nėra traukti šiandienos darbo atverkę, bet kadangi situacija uh, toje konflikto zonoje yra labai sudėtinga. Aš norėjau, kad e, jūs būtent suprastumėte, e, kad e, kodėl šiandieną vėlavau. Aš manau, kad pono Junkerio komisijos pirmininko pasisakymas buvo aktualus, mhm. jis pabrėžė būtent svarbiausius klausimus, kuriuos aptarinėsime. Ponas Tajanė nežinojo, kad jam e, reikės pirmininkauti šiandienos e, posėdėje, pradėti tą posėdį, todėl jam už tai norėčiau padėkoti ir norėčiau padėkoti ir jums. There are eight speakers. Aštuoni asmenys paprašė žodžio, taigi norėčiau paraginti kalbėti po minutę laiko ir tuomet e, pirmininkas Šulc pabaigs diskusijas. Pirmasis asmo, kuris pasakys, yra iš Austrijos. Ponas Krainer. Žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau grįžti prie diskusijos, ankstesnės diskusijos. Aš manau, kad e, valstybės narės, kurios turi biudžeto veiksmų laisvę, turėtų jie pasinaudoti, galėti jie pasinaudoti, skatinti vidinę paklausą. Taip, nemanau, kad Europoje trūksta tik vartojimo, taip pat trūksta ir investicijų tiek e, privačių, tiek viešų. Ir taip pat reikėtų diskutuoti apie programos dydį Mes negalime pasitelkti tik biudžeto veiksmų laisvės valstybėse narėse. E, tai turėtų būti bent vienas procentas e, BVP. E, ir tai turi būti 130-140 milijardų eurų. Manau, kad lėšos, kurios buvo skirtos Junkerio plane, vis dėlto nebuvo pakankamos. Na, o dėl pabėgėlių krizės. Tik trys valstybės e, e, Europos Sąjungoje neturi būti vienintelės atsakingos e, už tuos pabėgėlius, kurie bėga iš Sirijos, iš Irako. Aš manau, kad tai yra Europos klausimas ir būtent valstybės narės, kai jos prisijungia prie Europos Sąjungos, įstojo Europos Sąjungą, Jos e, pasirašė Europos deklaraciją dėl žmogaus teisių ir būtent e, jos e, prisėmė atsakomybę padėti žmonėms, kurie bėga nuo karo. Manau, kad tai turime ir daryti. Dėkoju. Ponas Gramatikakis iš Graikijos. Dėkoju pirmininkė, ponė ponios ir ponai. E, pirmininkas, žinau, kad jūs tikrai domina Graikijos klausimas. Nors buvo kartais ir teigiama, kad e, jūsų dėmesys kartais yra tiesiog kišimasis į Graikijos reikalus. Bet Graikija tikrai e, dabar susiduria su didžiulėmis problemomis. Graikija daro viską, ką gali, tam, kad būtų prisiderinta prie visų reikalavimų, kad būtų laikomas tų reikalavimų, kalbant apie pabėgėlius. O kitos valstybės tik atsitveria sienomis. Tuo pat metu Graikijai kyla daug ekonominių problemų, jei daromas ekonominis spaudimas. Žmonės jaučiasi esantis karo laukia. Ką galėtumėte pasakyti apie tai, ką jūs galėtumėte padaryti, kokiu veiksmu galėtumėte imtis tam, kad padėtumėte Graikijai? Dėkoju. Toliau Kipro atstovė ponia Kutra Kukuma. Dėkoju. Aš norėčiau prisidėti prie šių diskusijų. Norėčiau pasisakyti dėl valstybių narių, eurozonos valstybių narių biudžetą. Mes keičiame tuos biudžetus, todėl kad e, teoriškai tie biudžetai prisideda prie laisvosios rinkos. Bet kas nutinka realybėje? tiesiog visuomenėse atsiranda vis daugiau skirtumų. Jūsų ataskaitoje rašoma, kad nedarbas mažėja, bet ten nėra paminėta, kad didžioji dauguma tų darbuotojų yra tik pusę etato dirbantis asmenys ir jie naudojasi, gauna taip pat socialinės išmokas. Kipre darbo jėgos judėjimas reiškia migraciją. Mes esame maža sala, taigi, kai juda darbo jėga, vyksta migracija. Kada valstybės narės atgaus teisę vystyti savo socialinę politiką? Aš suprantu, kad e, ponas Šulcas apie tai jau kalbėjo, bet kalbėjo apie kitą klausimą. Dėkuoju Portugalija Pereira. Labas rytas, e, pirmininkė Šulc, e, ponios ir ponai. Norėčiau užduoti klausimą apie Bankų sąjungos ateitį ir apie fiskalinę sąjungą. Indėlių garantijų mechanizmas yra svarbus ateičiai, euro ateičiai ir rodos, kad pokyčiai nėra pakankamai greiti toje srityje. Ką Europos parlamentas apie tai mano? Antras klausimas yra apie mokesčių fiskalinę sąjungą ir Europos nedarbo sistemą, schemą. Tai yra tikrai labai svarbu, nes krizės kils ir ateityje. Mes nežinome, kada tos krizės kils, galbūt už metų ar dviejų. Ar Europiečiai turėtų pasiruošti tai krizai, antraip kai kuriuose šalyse bus tikrai liūdna situacija. Dėkoju iš Kosovo ponas Bekai. Dėkoju, labas rytas visiems. Žinau, kad visi Europoje susiduria su ekonominėmis problemomis, su krize, bet aš esu iš Kosovo. Ir uh, ekonominės e, problemos yra sprendžiamos, galvojant apie Europos integraciją. Mūsų demokratija stiprėja ir dėl to turėtume daugiau dėmesio skirti pasirengimui reformoms. Mes dedame visas pastangas, bet taip pat manome, kad e, e, Kosovo gyventojai turi turi, turi galėti naudotis laisvėmis, kurios yra numatytos Europos Sąjungoje. Mes e, maname, kad e, tikrai jau esame pristaikę prie reikalavimų ir dabar laukiame tiesiog Europos institucijų žodžio. Kadangi komisijos e, pirmininko salė jau nėra, aš norėčiau būtent šį prašymą, šį klausimą užduoti Europos parlamento pirmininkui. Dėkuoju. Iš Europos parlamento ponas Papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su jumis, kad nėra pats tinkamiausias laikas išstojimui, ką jūs teisingai ir pasakėte ponui Kameronui. Atėjo laikas kur kas veiksmingiau bendradarbiauti Euro, Europos lygmeniu, tačiau tam, kad bendradarbiavimas būtų veiksmingas, mes pirmiausia privalome pritaikyti tuos sprendimus, kuriuos priimame. Nuo rugsėjo mėnesio parlamentas, taryba ir komisija yra priemusi sprendimus 160 tūkstančių pabėgėlių perskirstyti Europos Sąjungoje. Ir tik tai 400 pabėgėlių kol kas buvo perkelta. Kitas dalykas, ar įmanoma turėti tokią sąjungą ale kart. Lenkai, vengrai labai mielai pasiima pinigų žemės ūkiui ir kitiems dalykams, bet dėje jie nepritarė tam tikriems sprendimams susijusiais su kitais dalykais, ką jūs apie tai pasakytumėte. Iš Lenkijos, ponia Klok. Pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ekonominius klausimus. Aš manau, kad politikos tikslas sustiprinti ekonominį augimą. Ir, aišku, Europos strateginių investicijų fondas turi būti susijęta su kitais europiniais fondais. Dėl to turime siekti, peržiūrėdami teisės aktus, kad būtų užtikrinama sinergija tarp europinių, valstybinių ir privačių fondų. Lenkijos ir visos Europos vardu, aš manau, galiu teikti, kad dabartiniai augimo veiksniai jau negalioja ir Lenkijai bei visai ES reikalingas visai kitoks augimo modelis. Atsakingas augimas turi būti grindžiamas penkiais ramšiais. Reindustrializacija, inovacijos, kapitalas vystimuisi plėtrai ir tvarus augimas. Šalia to dar yra ir kaimo vietovių plėtros klausimas aktualus. Na, o dabar mano klausimas. Kokios yra galimybės parlamentui ir komisijai reindustrializuoti Europą? Nes kol kas Europoje daugiausia dėmesio skiriama paslaugų sektoriui, Ir man įdomu, kiek mums pavyks sukurti darbo vietų gamyboje, nes aš manau, kad to mums labiausiai Europoje reikia. Ir dar vienas klausimas pirmininkui. Kokia yra Europos parlamento ir komisijos pozicija dėl Nord Stream 2, tai yra dujotiekio. Mes žinome, kad šis projektas pažeidžia laisvos konkurencijos principus ir netitinka uh, solidarumo principų. Kadangi esu iš Selizijos, dar dėl anglės norėčiau paklausti, ar yra įmanoma anglį traktuoti kitaip, kad būtų galima sutaupyti tūkstančius darbo vietų mano regione. Dėkoju. Yes, thank you. Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už labai aišku pasisakymą, kuris labai teisingai paminėjote tai, kad problemos Sirijoje turi būti išspręstos. Nes tai kelia kitas problemas, pabėgėlių srautus ir panašiai. Na ir jūsų parlamentas praeitą savaitę patvirtino rezoliuciją, kurioje buvo nuspręsta, kad Daesh atlikti nusikaltimai buvo yra laikomi genocidu. Jeigu būtų taikomas genocido galiojantis apibrėžimas, tai reiškia, kad yra tūkstančiai piliečių yra padarę tokius genocido aktus, nusikaltimus. Ir turime kažką su jais daryti. Matome, kad dabar yra bombarduojama Sirija ir tuo pat metu mes milijardus eurų skiriame šaliai, kuri aktyviai skatina karą Sirijoje ir taip pat karą pietryčių, savo šalyje pietryčių Turkijoje. Ką jūs, padarys, ką jūs ketinate daryti, kad užtikrintumėte tai, ką tenais ir kad mes nemokėtumėme už tai, kad toje pasaulio vietoje yra e, pažinėjimo žmogaus teisės. Ponas Kaliero iš Italijos. Honorevole Karielė, la parola. Panas Kaliero, prašau. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad mums reikia pirmiausia suvokti tai, ką šiandien mums pasakė pirmininkas Šulcas. Būtent, kad prioritetas buvo skirtas valstybės narės vyriausybės vadovo sutikimui, ponui Cameronui, kuris nori įvyksinčiame vadovų tarybos posėdyje pareikalauti vienašališko Didžiosios Britanijos išstojimo. Man atrodo, tai labai būdinga Europos Sąjungai, kai valstybės klausomasi tik tuo met, kai ji pradeda kelti tam tikras sąlygas. Ir kai ji ypatingai nėra eurozonos narė. Taigi yra tiesiog norima grįžti prie euro klausimo. Santykiai tarp valstybių narių ir tų valstybių narių santykiai su Europos parlamentu kiekvieną kartą tokių diskusijų metu yra paremti diskusijomis, dėrybomis, e, kai yra grasinama, kad bus išstota iš eurozonos. Aš manau, kad e, Europos parlamentas turėtų daugiau dėmesio skirti šiems reiškiniams, nes e, jie kyla daugelį valstybių narių. Europos parlamento pirmininkas mūsų manimu turėtų taip pat imtis Europos parlamento viduje tam tikros procedūros tam, kad uh, prasidėtų diskusijos būtent apie tai, kad daugelis valstybių narių jau abejoja šiuo projektu. Dėkoju. Nes karalystės baroninė Faulkner. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pateiktą informaciją apie diskusiją su premjeru Cameronu. Aš tiesiog norėčiau pakomentuoti vieną jūsų išsakytą mintį dėl, jungtinės, dėl tai, kad Junktinė karalystė yra susirūpinusi uh, E, eurozonos e, klausimais ir tuo, kad ne visos šalis jai priklauso. E, Junktinė karalystė nori, kad eurozona būtų sėkminga. Mes norime, kad eurozona išbristų iš nuosmukio, kad ekonomika pasiektų, ekonomikoje būtų pasiekti geri rezultatai ir kad būtų vykdoma integracija. Aš pirmininkauju finansų ir ekonomikos komitetui Lordų rūmose ir niekuomet neišgirdau minties, kad mes nenorime, jog eurozona būtų sėkminga. Juk nekalystė tos ir yra suinteresuotis, esate mūsų priekybnis partneris, kaimynas ir panašiai. Taigi aš norėjau per jūs, ponė pirmininkė, kitiems parlamentarams pasakyti, kad mes linkime visokiojo sėkmės eurozonos valstybėms ir mes stebime ten vykdomą pažangą su dideliu susidomėjimu. Tačiau pirmininkas Junkeris nesakė mano klausimus su tuo susijusius Na, bet e, yra kaip yra ir aš tiesiog norėjau paaiškinti būtent tokią Junktinės karalystės perspektyvą. Ačiū. Ir dar vienas kalbėtojas e, prieš suteikiant žodį ponui Šulcui, Jakobson iš Švedijos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad tą klausimą, kurį kėlė ir Austrijos atstovas Švedijos situacija irgi labai panaši kaip ir Austrijoje. Švedijos žmonės, Švedijos parlamento nariai klausia, ar Europos vadovų taryba neturėtų užsimti pabėgėlių perskaistimo klausimų, kad būtų parodyta ta solidarumo dvasia, kad būtų išspręsta pabėgėlių problema. Nes niekas nevyksta, niekas nevyko nuo to laiko, kai buvo taryboje primtas toks sprendimas. Ir tai nėra labai vykęs precedentas. Jeigu iškils panašių problemų Europoje, reiks spręsti problemas kartu, reikia spręsti juk ir ekonominės krizės e, keliamas problemas. Tai aš norėčiau visiems čia pasakyti, kad žmonės Švedijoje labai daug prisideda prie ES biudžeto. Ir dabar jiems reikalingas europinis solidarumas. Ir matyti, kad solidarumo praktikoje nėra, tai tada labai sudėtinga kalbėti apie daugiau bendradarbiavimo ir daugiau Europos. Ir tokia šalis kaip Švedija. Dabar prieimus yra naujus laikinus įstatymus ir dėl prieglopščio ir tie įstatymai buvo priimti dėl to, kad Dublino reglamentas neveikia ir kitos šalis ES neprisima savo atsakomybės. Taigi aš norėjau iškelti šį klausimą, e, ponia Šulcai, kaip jūs vertinate susiklošiusią padėtį? Buvo primtas sprendimas dėl pabėgėlių perkelimo, kodėl jis nėra įgyvendinamas. Dėkoju. Dabar e, diskusijas apibendrins e, parlamento pirmininkas ponas Šulcas. Ačiū. Išklausėme daug įvairių politinių klausimų, politinių minčių, kurios e, didelė dalimi yra tarpusavyje susijusios ir jeigu mes pradėsime gilintis į įvairias problemas, neišspręstas problemas, tada gerai suprasime, kokioje dramatiškoje situacijoje esame, ypač šią savaitę. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti. Europos sąjunga galėtų šlukti. Ir čia šiame parlamente yra daug žmonių, kurie tuo labai pasidžiaugtų. Kai tik tai šioje salėje yra kalbama apie tai, kad ES yra bevertė, neveiksminga, kad viskas daroma prie žmonių valią ir panašiai. Tai iš dešinės mes visuomet matome ir kitose salės vietose mes matome labai daug entuziastingų aplodismentų. Ir tos partijos Europoje, kurios tvirtina, kad tautų interesai yra didesni ir svarbesni nei bendrijos interesai, man, kad mano šalis yra svarbesnė nei kuri kita šalis, kad Europa tik tai trukdo, kad ji yra bevertė, kad ją reikia perkurti. Tai tokie, tokios partijos laimi rinkimus dabar. Jie, jie susilaukia daug paramos. Ir kadangi jūs uždavėte klausimą ir apie tai, ką aš asmeniškai manau, ne kaip Europos parlamento pirmininkas, kur tikrai didelė dauguma narių pasisako už tai, kad ES turi būti gilesnė. Čia parlamente mes turime aiškę opoziciją, vienas iš opozicijos atstovų, ką tik pasisakė, davė interviu žiniasklaidos priemoniai, jeigu pasuktumėte galvą, pamatytumėte, tas e, ponas, kuris ką tik ėjo į salę, jisai davė interviu ir jisai visuomet tvirtina, kad ES žlugo jau bet didelė dauguma Europos parlamente pasisako už. Pasisako už ES gilinimą. Čia ponas Saradž buvo kaip sikis, kuris ką tik buvo įžengęs, kad duotų interviu šioje salėje ir iškart išėjo iš šios salės. Aš visuomet labai aiškiai pasisakau, kad reikia laikytis iš vien, reikia vienybės Europoje. Nes Bet kokia istorinė patirtis, ypatingai patirtis Europoje, mūsų šio to pamoko, kai tik tai šalis ir tautos mūsų žemynė nesilaiko iš vien, nebendradarbiauja per sienas, tada Europa žlunga. Ir tada kyla katastrofa visoms Europos tautoms. Antrasis 20, antroji 20-ojo amžiaus dalis tikrai aiškiai parodė, buvo labai svarbi istorijos dalis, kuri parodė, kad solidarumas tarp tautų ir šalių yra svarbus, nes laikydamasi to principo mes išliksime stipresni. Laikydamasi principo, kad heterogeninių interesų abipusis pripažinimas yra esminis dalykas siekiant surasti sąžiningą sandorį. Kad tai yra būtina pirmiausia būtina išsaugoti padorumą ir taiką. Ir tuo mes abejoti negalime. Dėl to, atsakydamas visiems, kurie kalbėjo apie pabėgėlius, aš norėčiau pasakyti, kad solidarumas yra esminis principas. Tai yra bazinis dalykas. Ir jeigu mes atsisakysime šio principo ir sakysime, kad aš taikysiu solidarumo principą, tai tada, jei tai bus naudinga man, jeigu tai atitiks mano interesus, jeigu žmonės nesupras solidarumo kaip kompromiso principo, kai tu duodi ir paimi, kartais tu turi paimti, bet kartais turi ir duoti, tuomet bus pakirstas iš pat šaknų tas europinis principas. Ir mes dabar tą ir matome. Vokietija, Austrija, Italija, Švedija negali vienos išspręsti pabėgėlių problemos. Mes matome, kad yra 160 tūkstančių pabėgėlių, kuriuos reikia perskaistyti ir kaip ponas Papadimulis sakė, tik tai 400 buvo perkelta. Jeigu Prancūzija, Vokietija būtų paėmę savo savo skirtą dalį, 70 tūkstančių būtų jau perskirstita. Taigi tą padaryti iš tiesų yra įmanoma. Tai nėra neįveikiami dalykai. Ir jeigu pažvelgtumėme į BVP rodiklį, nedarbo rodiklį ir gyventojų skaičiaus rodiklį, pabėgėliai jau yra į, į tuos skaičius įtraukti ir tai yra esminis dalykas. Mes taip juos ir turime vertinti, mes neturime uh, kalbėti tik apie tai, kaip išspręsti tą problemą, bet kai kurie bando tą problemą spręsti tik ideologiniu pagrindu. Ir Niderlandų kolega uždavė klausimą. Taip, matysime ir daugiau tų pabėgėlių. Srautai nesustos ir žinoma, bus labai sudėtinga kalbėti su šalimis ir tai, ką mes darome su Turkija, aišku, kur, kurdų klausimas Turkijoje, jis yra aptarinėjamas ir aš turiu pasakyti, kad Sirijos pabėgėliai su jais kai, kai kuriuose tose stovyklose elgiamasi geriau nei Europos Sąjungoje ir ten tikrai ir jais ir pasirūpinama ir jiems parama suteikiama tose pabėgėlių stovyklose Turkijoje. Taigi Turkija yra atvėrusi savo sienas, jau kurį laiką leidžia žmonėms atvykti į savo šalį. Taigi aš tikrai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į situaciją tarp Kilos ir Alepo. Ten yra daug ir moralinių problemų. Mes nepritarėme, aišku, Turkijos visoms politikos, politiniams sprendimams, bet kartais ta, tokia šalis mums reikalinga, mums reikalinga jos parama. Taigi čia reikalingas praktinis klausimas, nes be bendradarbiavimo su Turkija mes tiesiog tos problemos neišspręsime. Ir tai nereiškia, kad mes turime visiškai tylėti dėl dalykų dėl kurių mes nesutarėme, mes turime juos akcentuoti. Ir dabar tai, ką sakė kolega iš Švedijos, aš norėčiau e, pakalbėti apie padėtį Graikijoje. Graikijai reikalinga pagalba, skubi pagalba ir aš tikiuosi, kad jie tą pagalbą priims. Nes situacija yra labai panaši į rimtos krizės padėtį ir dėl to mes privalome pat pagelbėti Graikijai, steigdami tuos karštuosius centrus ir taip pat e, įgyvendindami perkelimo e, planą, nes e, nėra prasmės teikti tuos karštuosius taškus, jeigu nėra jie po to tie žmonės perkeliami kitur. Mes norime, kad Graikija. Nenorime, kad Graikija taptų pabėgėlių stovykla. Ir tas buvo pasakyta savaitgalį buvo pasakyta, kad Graikija yra pasiruošusi priimti 30 tūkstančių pabėgėlių. Taigi, jeigu mes išspręsime problemą, tada galėsime perkelti 160 tūkstančių, kuriuos turime perkelti. Bet Europa praranda pasitikėjimą, jeigu mes nesugebėsime išspręsti šios problemos, negyvendinsime jau primto sprendimo ir neužtikrinsime perkelimo, nieko nepasieksime. Dėl e, indėlių garantijos garantijų sistemos. Aš turiu daug ekspertų Europos parlamente šiuo klausimu ir galbūt jie geriau galėtų pakomentuoti šį klausimą, bet aš asmeniškai tik tai norėčiau pasakyti, kad čia štai yra kolegų iš Vokietijos parlamento ir aš žinau, kad tai yra labai kontroversiškas klausimas Vokietijoje. Aš buvau Vokietijos miesto meras kurį laiką Ir aš puikiai pažįstu taupomųjų bankų sistemą Vokietijoje ir mums tikrai reiks surasti tokių nuostatų, kurios būtų veiksmingos. Tačiau tai nereiškia, kad indėlių garantijų sistema neįmanoma Europoje. Kolega iš Portugalijos sakė, kad labai teisingai sakė, kad kai ištiks kita krizė, o krizė reiškia, kai tarkim bankams kyla sunkumų ir jeigu mokesčių mokėtojai e, turės už tai sumokėti, mes tokios politinės krizės tikrai neišgyvensime. Ir dar viena pastaba dėl genocido konvencijos. Aš atsiprašau, jeigu negalėsiu labai tiksliai ir detaliai atsakyti į šį klausimą, bet taip mes priemėme tą sprendimą ir suverenios valstybės privalo nuspręsti, kiek jos nori tuo pasinaudoti. Tai yra labai kompleksinis klausimas ir taip pat dar vienas klausimas buvo dėl reindustrializacijos. Kolegė iš Silezijos regiono uždavė šį klausimą. Taip, mums reikalinga tokia Europa, kuri būtų patraukli vieta pramonės įmonėms. Tačiau vienas dalykas, kurio turime nepražiūrėti, tai yra gamybos pramonės ateitis. Ir su to susijusios paslaugos, jos irgi priklausys nuo skaitmenės rinkos, taigi dėl to reikalingos investicijos šiuose srityse, tai yra dvi monetos pusės. Dėl anglių situacijos. Aš buvau meras 11 metų mieste, kur anglių pramonė labai išvystyta ir mums teko uždarinėti anglių kasyklas ir tam procesui prireikė 30-40 metų, be jokios abejonės. Be jokios abejonės bus regionų, kurie nukentės dėl to, kad anglės pramonė mažėja, bet mes turime uh, pasirūpinti, kad vyktų restruktūrizacija tokiu būdu, kad tam tikri regionai nepatirtų visiško e, kracho. Taigi, kai kuriuose anglės regionuose ta restruktūrizacija vyksta ir, aišku, ES privalo tiems regionams padėti. Ir dar vienas dalykas. Anglių regionuose pakeisti greitai situaciją neįmanoma, niekas greitai nevyksta, tai yra ilgalaikis procesas, ilgalaikis restruktūrizacijos procesas. Na, aišku, aš matyt neatsakiau visus užduotus klausimus, dėl to labai atsiprašau, bet turiu jūs palikti, nes turiu eiti į pirmininkų sueigos posėdį, bet yra daug puikių ekspertų salėje, kurie gali pakomentuoti bankų sąjungos klausimus, Nord Stream klausimą ar panašiai. Aš manau, kad Šiaurės rauto klausimą, projekto klausimą, taigi aš manau, kad yra daug žmonių, kurie galės detaliau atsakyti užduotus klausimus. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju, Martinai. O dabar mes periname prie antrosios mūsų sesijos. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Moskovisį, kuris dalyvaus mūsų posėdėje. Jis yra Europos komisijos narys atsakingas už ekonomikos ir finansų klausimus, e, už mokesčius ir muitinę. Šią sesiją pirmininkaus Europos parlamento užimtumų ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Tomas Handel, o Markor Sveber pavaduos Roberto Gvaltieri nes ponas Gvaltieri šiuo metu dalyvauja neįlinėme komiteto pirmininkų posėdėje, komiteto pirmininkų suėgoje, ponas Martinas Šulcas sakė, kad vyks toks šios suėgos posėdis ir ponas Gualtieri tenai dalyvauja, nes jis yra vienas iš Europos.